žodį klausimo autoriui, ponui Sančias Presėdo. Gracias, Presidenta. Quisiera, en primer lugar, expresar mi satisfacción. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, norėčiau pasidžiaugti galimybę užduoti šį klausimą dėl valstybės pagalbos modernizavimą. Klausimą užduodu ekonomikos ir pinigų komiteto pirmininkės ir e, konkurencingumo komiteto narių vardu. Dėkuoju komisijai už būsimą atsakymą iš šį klausimą. Apgailestauju, kad ponas Almūnė, kuris atsakingas už konkurencingumo politiką, negali dalyvauti šią diskusijoje tinkamos iniciatyvos dėl Rusijos pagalbos modernizavimo bendrijos lygių, e, kurios buvo pateiktos 2012 m. gegužės mėnesį, yra susijusios su dviem pasiūlymais dėl reglamentų, kuriais e, siekiama kontroliuoti valstybės teikiamą pagalbą, kadangi ši pagalba priklauso konkurencingumo sryčiai ir yra vienas svarbiausių bendrosios rinkos aspektų valstybės pagalba gali turėti visuotinės svarbos, tačiau gali kartu atnešti ir žalos bei iškraipyti padėti rinkoje. Įmonės, kurios gamina tam tikras prekes arba teikia paslaugas, dažnai gali būti priklausomos nuo tokio pobūdžio pagalbos. Todėl atsižvelgiant vykdomas reformas yra labai svarbu veiksmingai teikti ir vykdyti viešasias išlaidas. Ir čia būtų galima pasiekti daugiau ekonominės naudos, jeigu būtų veiksmingiau naudojamas valstybės parama. Visos priemonės turi būti gyvendinamos siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį saugumą ir mažinant biurokratinę naštą. Komisija nori atlikti atitinkamą įvertinimą ir peržiūrą. Turėtų susitelkti ties priemonėmis, kurios sąlygoja didžiausio masto rinkos iškraipimus ir neskirti daug dėmesio toms priemonėms, kurios neatneša žalos tarp valstybinėms prekybinėms santykiams. Ir e, daugiau turėtų skirti dėmesio taip pat regioniniai plėtrai, kultūriniams, kultūrinių ryšių skatinimui. Tie tikslai yra pagirtini, tačiau nėra nauji. Todėl per pirmąją naujųjų metų plenarinę sesiją norėčiau pareikšti pageidavimą ir e, tikėjimąsi, kad e, už šias rytį atsakingi komisijos nariai pasieks geresnių rezultatų nei jų pirmtakai. Audito rūmai pateikė tinkamą ataskaitą 2011 m. gruodžio mėnesį, kurioje kalbama apie tai, kad būtina geriau kontroliuoti valstybių teikiamą pagalbą. Komisija konstatavo, kad 40 procentų patikrintų atveju nacionalinių lygmenių taikytos e, įvairios e, <clears throat> išimtis atleidimas nuo mokesčių arba kitokio pobūdžio valstybės parama buvo teikiama netinkamai. Todėl čia reikia pagerinti iš ankstinio konsultavimosi procedūros nusekliai taikyti galiojančias taisyklės, vadovautis nacionaliniu mastu patvirtintomis taisyklėmis ir siekti jas visapusiškai įgyvendinti, įskaitant ir visapusišką informacijos e, teikimą bei netinkamai suteiktos valstybės paramos išieškojimą. Tam būtina įtraukti vykstančius procesus e, įvairias e, nacionalinių, regioninių ir vietos lygmenių veikiančias struktūras, e, patikrinti jų įgaliojimus ES lygmenių. Tai turi būti sudėdama ES demokratinio veikimo dalis, remiantis 109 starties ES veikimo straipsnių. Europos parlamentui čia tenka tik patariamasis vaidmuo, kiti ekonomikos valdysenos aspektai yra apsprendžiami pagal bendrą sprendimo priimimo procedūrą, taip pat ir pasiūlymas pakeisti jau patvirtintą priemonę, kuri buvo patvirtinta bendro sprendimo priimimo tvarka dėl įsipareigojimų teikti visuotinės svarbos paslaugas transporto srityje. Komisija turėtų nepamiršti kad e, parlamentas yra jos svarbiausias sąjungininkas. Todėl noriu paprašyti sakyti šios klausimus. Ar komisija atsižvelgs Europos parlamento nuomonę dėl minėtų aspektų? Ar ateitie keičiant sutartį komisija laikytųsi pozicijos kad šioje srityje būtina užtikrinti sprendimus, e, kuriuos priimant parlamentas darot pagal bendrą sprendimo priimimo procedūrą. Ačiū dabar e, komisijos vicepirmininkui Kalas. Steikimas žodis atsakyti užduotus klausimus. Gerbėmi parlamentarai, komisija sveikina tuo, kad Europos parlamentas e, domisi valstybės e, pagalbos modernizavimo e, iniciatyvą, taip pat ir dviem reglamentų projektais dėl kurių sprendimas buvo priimtas 2012 metais. Komisija sveikina testinį dialogą su Europos parlamentu dėl valstybės pagalbos modernizavimo. Europos parlamentas E, dalyva, jo atstovai e, dalyvavo e, susitikimuose, pristatant komisijos darbų programą Ekon komitete 2012 metais ir Europos parlamento indėlis tuose susitikimuose buvo labai naudingas komisijai. Mes savo pasiūlymą dėl E, pakeitimų pateikėme e, iš karto kartu ir tarybai Europos parlamentui po to, kai mūsų pasiūlymas buvo patvirtintas. E, pagrindinės idėjos šio pasiūlymo buvo pristatytos ir Europos parlamentui, ir valstybėms narėms. Komisija, teikdama šiuos pasiūlymus, vadovavosi sutarties 109 straipsnių ir pagal jį komisija turi konsultuoti su e, Europos parlamentu, e, jeigu e, yra tvirtinami pasiūlymai pagal 107 ir 108 straipsnį dėl valstybės pagalbos. Europos parlamentas pageidauja, kad na, tokiems dalykams turėtų būti taikomas bendras sprendimo procedūros mechanizmas. Tačiau pagal esamą e, situaciją taip elgtis negalima. E, komisija e, laukia, kada bus paskirtas Europos parlamento pranešėjas dėl komisijos pateiktų teisės aktų pasiūlymo. E, mes norime bendradarbiauti su pranešėjais, taip pat ir su kitais parlamentarais, e, aiškinantis svarbiausius klausimus. Ačiū. Ačiū komisijos nariui ir dabar EPP frakcijos vardu kolega Hökmarkas. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjui, taip pat ir komisijos nariui. Man atrodo, kad svarbu yra prisiminti tai, kad valstybės pagalba visuomet yra dalykas, dėl kurio iškyla grėsmė e, rinkoje susidariusiai tvarkai ir konkurencijai. Konkurencija gali būti iškraipama ir tai gali turėti įtakos tinkamam vidaus rinkos veikimui. Taigi dėl to mes ir numatėme griežtas taisyklės e, valstybės pagalbos teikimui. Ir reikėtų to nepamiršti, kuomet kalbama apie valstybės pagalbos modernizavimą. Mes norime, kad būtų valstybės pagalba teigiama veiksmingiau. Štai ką tik kalbėjome apie viešuosius finansus. Valstybės pagalbos teikimas visuomet kelia grėsmę taip pat ir viešiesiems, viešiesiems finansams. Taigi tikslas yra teikti mažiau, tačiau tikslingesnės valstybės pagalbos. Reikia remti inovacijų klasterius, um, įvairias panašias paslaugas, tačiau neremti tiesiog konkrečių įmonių e, ar visiškai besiskiriančių viena nuo kitos technologijų įvairiausių sričių. Todėl reikėtų įvertinti tai, ką mes galime pasiekti su valstybės pagalba. Tačiau atsiverti taip pat ir e, privačioms investicijoms. Nes teikiant valstybės pagalbą reikėtų visada kreipti dėmesį į tai, kad konkurencija nebūtų iškreipiama ir kad e, jie galėtų pasinaudoti, pavyzdžiui, inovacijų klasterį. Aš manau, kad apie tai reikės pagalvoti per ateinančius metus. Ačiū ponui Hapmarkui. Toliau kalbės kolega Koferati, SRD frakcijos vardu. Grazie, Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, greičiausiai jūs, kaip ir mes, me, norėtumėte dirbti tokia situacija, kai valstybės pagalbos nebereikia. Tačiau tai yra na, ideali situacija, kuri visiškai netitinka e, realybės. Šiandieną mes turime pripažinti tokią e, situaciją, kad tam, tikri, tam tikros e, veiklos gali būti vykdomos tik tai su valstybės pagalbos su valstybės pagalba. E, tam tikri sektoriai susiduria su labai sudėtinga situacija ir kyla rizika, kad valstybės pagalba e, taps e, viena iš situacijų, kurios iškreips uh, susidariusią konkurencijos situaciją. Taigi Aš manau, kad e, valstybės pagalba iš tiesų turėtų būti modernizuojama, tačiau ką reiškia valstybės pagalbos modernizavimas? Visų pirma, išvelgiu terminų problemą. Jeigu valstybės narės turi vykdyti labai ilgas procedūras, kaip šiandieną, kyla problema, kad pati valstybės pagalba tikrai nebus efektyvi, ypač sprendžiant e, krizinės situacijas, susidariusios skubos tvarkas sprendžiamas situacijas. Kitas dalykas, reikia kontroliuoti kaip yra teikiama ta valstybės pagalba, kad nebūtų ją piknaudžiaujama ir um, kad e, e, nebūtų taip, kad valstybės pagalbos, pagalba būtų skiriama kitiems tikslams, nei anksčiau buvo deklaruota. Taigi, visų pirma, reikia na, pagreitinti pask, pa, valstybės pagalbos teikimą, tačiau tuo pat metu sustiprinant e, kontrolės mechanizmą. Tai e, lengviau galima pasiekti, jeigu, jeigu mes nustatysime tam tikrus e, kriterijus, aiškius kriterijus, e, parengtus e, e, vadovaujantis e, susidariusią praktiką. Toliau kitas dalykas E, dėl valstybės pagalbos modernizavimo. E, svarbus e, santykis tarp skirtingų ES institucijų. Parlamentas negali būti nustumtas į šalį. Dabar yra sakoma, kad su parlamentu turi būti konsultuojamasi ir turi būti priimtas E, Europos parlamentas domen. Tačiau jeigu mūsų nuomonė neturi jokio svorio priemant sprendimą dėl valstybės pagalbos, tai mes tikrai ne, nepadarysime pažangos. Suprantu, kad kyla juridinių problemų dėl sutarties e, pakeitimų, bet mes norėtumėm, kad tos sutartys būtų e, pakeistos, kad E, ir siekiant užtikrinti, kad Europos parlamentas e, vaidintų stipresnį vaidmenį, o ne šiaip, kad su juo būtų vien tik tai konsultuojamasi. Ačiū. Liberalų frakcijos vardu kolegė Sofija Inetfeld kalbės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Negaliu išvengti tokio nejaukumo įspūdžio skaitydama pasiūlymus, e, kurios atkreipė dėmesį prieš tai kalbėjo kolegos, ypač Sančias Presėdo ir kolega Helkmarkas. Tikslai atrodo labai puikus, siekiant e, pagerinti valstybės pagalbos teikimą, įmodernizuoti, tačiau nepaisant to, vis tiek susidaro įspūdis, kad viena vertus siekiama supaprastinti valstybės eh, <clears throat> paramos procedūras, o antra vertus įmonėms eh, apsunkinamos procedūros tą pagalbą gauti. Valstybės parama turi būti teikiama tik tai eh, tam tikrą ribotą laikotarpį, išimtinėmis sąlygomis, tačiau Vis tiek susidaro įspūdis, kad modernizavus valstybės pagalbos tvarką per pastarosius metus, valstybės pagalba tampa reguliarių viešųjų išlaidų sudedamąją dalimi, o valstybės parama ir toliau turėtų būti tiekiama tik, tiekiama tik išimtiniais atvejais. Todėl kolega Sančias prisėdo teisingai minėjo, kad 40 procentų šimties tvarka teikiamos paramos negali būti pateisinama. Tai yra negali būti pateisinamas toks paramos mastas. Ir pabaigai noriu pritarti tiems, kurie teigia, kad šis klausimas nėra susijęs su administravimo politika, tai yra politinių pasirinkimų klausimas, todėl komisija turėtų bendromis jėgomis su e, parlamentu siekti, kad parlamentai būtų suteikti didesni įgaliojimai priimant sprendimus šioje srityje. Ačiū kolegai Hinetfeld, kolegai Švabui, dviems minutėms teikiamas žodis. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Štelės galiu pritarti prieš tai išsakytoms mintims, tačiau noriu paminėti ir tai, kad e, Jeigu jau komisijos vicepirmininko Almūnė šiandien nėra šioje diskusijoje, tai komisijos pasiūlyme turi būti skiriamas dėmesys toms sritims, kurios yra svarbesnės bendrai rinkai, tačiau iš esmės šis pasiūlymas yra tinkamas ir neturėtume susipainioti smulkiose detalėse, tačiau Tas kritinis vertinimas, kurį pateikė ypač kolegė Inetfeld, gali būti atremtas. Todėl aš prašau komisijos parengti išsami, išsamius kriterijus siekiant nustatyti atitinkamus prioritetus ir atriboti valstybės paramos teikimo sąlygas. Jeigu komisija nenorėtų arba norėtų mažiau naudotis ex ante principų, ex ante kontrolės principų ir ex posto principų daugiau vadovautis, tai tas funkcijas turi perimti atitinkamas valstybių narių kompetitingos institucijos, todėl šioje srityje reikėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos komisijos ir e, nacionalinių institucijų. Taip pat komisija <clears throat> ateitie norėtų labiau tiesiogiai bendrauti su uh, nusiskunimus teikiančiomis valstybės paramos, uh, valstybės paramą gaunančioms struktūroms, o tai susijęs su uh, papildomomis sąnaudomis ir aš abejočiau, ar komisija turėtų tam žmogiškų ir kitokių išteklių. Kalbant apie sveikatos apsaugos stiprinimą ir plačios interneto ryšį, tai šioms sritims taikomas atitinkamos išimtis, numatant daugiau teisų ir laisvių vietos valdžios struktūroms, tačiau tai e, nereiškia, kad nereikėtų vadovautis atitinkamas kitais e, ES mastu patvirtintais teisės aktais. Ačiū ponas Švabui. Pradėkime pasakymus pagal procedūrą prač, prašau žodžio. Pone Gapel suteikimas žodis pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad būtina modernizuoti valstybės teikimo pagalbą ir jos kontrolę. Reikia pagerinti priežiūros kokybę. Komisija tą turi padaryti, siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipimui, kadangi Daiknės <clears throat> teisės nuostatos, kurios šiuo metu galioja, yra pakankamai sudėtingos, dėl to labai sudėtinga ir bendra pagalbos teikimo procedūra. Pritariu kolegoms, kurie siūlo ir parlamentai traukti į demokratinės kontrolės procesą, priimant atitinkamus sprendimus pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą ir e, sudarnant veiksmus su kitomis ekonomikos politikos srityje, ekspostė komisijos atliekama kontrolė nėra pakankama. Tai turime kelti politinio pobūdžio klausimą, jeigu siekime ekonomikos augimo ir geresnio viešųjų finansų, viešųjų išlaidų panaudojimo, todėl e, tam e, būtina stiprinti bendarbiavimą ir traukti parlamentą į bendrus sprendimo priimimo procedūras. Pone Tikaus, suteikiamas žodis. Europene. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutartis dėl ES veikimo 107 straipsnį e, trečios dalies A punkte yra pasakyta, kad valstybės pagalba numato e, taryba savo sprendimu e, remdamasi komisijos siūlymu. Mm. 2012 metais, e, gegužės mėnesį, komisija pateikė siūlymų dėl valstybės pagalbos ir buvo numatyta, kad bus konsultuojamasi su parlamentu ir kitais suinteresuotais subjektais dėl valstybės pagalbos modernizavimo. Ir iš tikrųjų tą peržiūrą reikėtų atlikti būtent konsultuojantis su parlamentu. Jeigu komisija nuspręs pratesti valstybės pagalbos priemonių taikymą, nukrypstant nuo eksante įsipareigojimo, e, valstybės narės turės daugiau įsipareigojimų, norėdamos pagrysti valstybės pagalbos teikimą, tačiau iš tikrųjų turėtumėm siekti, kad valstybės pagalba turėtų būti supaprastinta. Ačiū, kitas kalbėtojas. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, nie je pochyb o tom, že právne normy je vhodné v prípade pod... Ponas Paška. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Be jokios abejonės, teisės aktai, jeigu reikia, turi būti priderinti prie susidariusių kasdienių poreikių. E, dabar komisija galvoja apie du e, reglamentus dėl valstybės pagalbos e, modernizavimo ir tai yra suprantama, tačiau e, siūlydama tuos reglamentų pasiūlymus parlamentą komisija apėjo. E, Ir čia nereikėtų pamiršti ir procedūros reglamento 1999 m. numeris 659. Ir taip pat e, pagrindų sustarimo 15 dalies neturėtumėm pamiršti, kurį sudarė Europos parlamentas ir komisija. Taigi būtent parlamentą reikėtų į visą procedūrą įtraukti, turint galvoje 109 e, sutarties dėl ES veikimo straipsnį. Komisijos pasirinktas kelias atrodo neteisingas ir dėl to turėtų ateityje komisija pasirinkti bendro sprendimo prieimimo procedūrą siūlydama keitimus. Ačiū, panė pirmininkė, mėly parlamento nariai, šis klausimas yra labai svarbus. Būtina modernizuoti valstybės teikiamą pagalbą, nes čia kalbama apie paramą skiriamą verslui, investicijoms. Ši parama yra labai svarbi, ypač mažose valstybėse narėse, todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas turėtų atitinkamą įtaką priimant sprendimus dėl valstybės pagalbos modernizavimo, tvirtinant reglamentus. Deja, parlamentas turi tik patariamą balso teisę, nepaisant to, kad jau buvo paminėta, jog šis mechanizmas yra labai svarbus politinė prasme. Komisija privalo atsižvelgti į parlamento teikiamus pasiūlymus ir turint omenyje, kad valstybės parama gerina e, gyvenimo lygį, e, ją naudojant kūriamas darbo vietos ir užtikrinama ekonominė pusiausvė. Ačiū ponui Bankiu, ponui, ponui Kalas suteikiamas žodis, ponui pirmininkė, ponės ir ponai, ačiū už komentarus. Be abejonės su valstybės parama susiję klausimai yra labai svarbus ir nuolat Europos komisijos darbo tvarkė įtraukiami, svarstant konkrečius atvejus ir pasiūlymus dėl valstybės pagalbos modernizavimo, dėl piknaudžiavimo valstybės teikiamą paramą, kuomet ji teikiama įmonėms ar atskiriams sektoriams ir komisija privalo kontroliuoti šiuos procesus. <clears throat> Taigi mūsų misija yra užkirsti kelią tam, kad valstybės teikiama parama iš, iškraipytų arba sutrikdytų konkurencingumą. Todėl būtina patvirtinti atinkamus pokyčius, modernizuoti galiojančias taisyklės tam, kad bendras procesas būtų skaidresnis, paprastesnis Kalbant apie teisinį pagrindą ir apie tai, kaip šis darbas turėtų būti organizuojamas, savame suprantama, kad sprendimus priims e, Europos komisijos e, visos struktūros dalyvaujančių šiame procese, tačiau galiu Jūs patikinti, kad Europos parlamento komentarus ir nuomonės bus atsižvelgiama, jie yra labai svarbus konsultacijų proceso metu šis e, procesas yra numatytas e, dabartinėje teisės aktų tvirtinimo sistemoje. Ačiū uždėmesi, pirmininkė. Mėly kolegos, noriu Jums pranešti, kad gavau dar vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos ir rytoj bus šio klausimo 12 val. balsuojama. Dabar mūsų darbo atvarkėje. Kitas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl leistinų tam tikrų